9 val. ryto. Perėmėme prie kito darbo tvarkės punkto, tarybos ir komisijos pareiškimai dėl pažangos ataskaitos dėl Juotkalnyjos. Dar kartą pakviesiu poną Vameną tarybos vardu pasisakyti. Pirmininkė, Gebėjim parlamentarai, komisarė ponė Fiulė. Pradžioje norėčiau pasveikinti parlamento paramą pastangoms, kurių buvo imtasi tam, kad Jotkalnijos pažangos e, perspektyvos tapti ES valstybė nare būtų pripažįstamos. Ypatingai sveikinu pranešėją poną Čazą Tanoką parengus subalansuotą pranešimą. Jotkalnijos ES integracija su, su, yra visuotinai palankiai vertinama. Tai reiškia, kad ši valstybė sistemingai įgyvendina reformas. Gruodžio mėnesį praeitais metais taryba ir Europos taryba pasveikino komisijos vert, įvertinimą, kad Juotkalnyje pasiekė te, neblogų rezultatų, vertinant pagrindinius prioritetus, kurie nustatyti ES 2010 metais. Kalbant apie stojimo dėrybų pradžią šių metų birželio mėnesį, Europos vadovų taryba nusprendė įvertinti Jotkalnijos pažangą įgyvendinant reformas. Pirmiausia, kalba eina apie teisinės valstybės principus, pagrindinės teisės, kovą su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Komisija dabar rengia ataskaitą dėl įgyvendinimo, kurią pristatys e, tikėtina gegužės mėnesį. Jotkalnyje pasiekė daug tenkindama narystės kriterijus ir ši šalis daug pasiekė, kuriant rinkos ekonomiką, taip pat įgyvendino įsipareigojimus pagal stabilizavimo ir asociacijos sutartį. Jotkalnyjo santykiai su kaiminėmis šalimis yra labai geri. Jotkalnyje aktyviai buvo įsitraukusi į vairias regioninis iniciatyvas, tokias kaip Pietryčių Europos bendradarbiavimo procesas. Jotkalnie jam pirmininkavo 2010 ir 2011 metais. Jotkalnie taip pat aktyviai buvo įsitraukusi į Saraja, Sarajevo procesą, kad būtų surastas sprendimas pabėgėlių ir viduje perkeltų asmenų problemai. Ir Jotkalnie, Bosnija, Hercegovina, Serbija ir Kroatija susidūrė su ta problema po konflikto 10-ame dešimtmetyje. Tačiau Jotkalnyje dar reiks nueiti nemenka kelią, reiks ir toliau vykdyti reformas ir pasirūpinti, kad jos būtų visapusiškai gyvendintos, ypatingai turint omenyje teisinės valstybės principus. Šioje srityje pažanga yra ypatingai reikalinga, kalbant apie viduje perkeltus asmenis, žiniasklaidos laisvę, kovos su diskriminacija politikos įgyvendinimą ir teismų nepriklausomumą. Mes laukiame konstitucinės reformos išvadų. Tai tikrai sustiprins teismų nepriklausomumą. Pažanga kovojant su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu taip pat bus labai svarbu juotkalnyjei siekiant pažangos integracijos procese. Esu įsitikinęs, kad šiose srityse matysime pažangos ir juotkalnyjo stojimo procesas sukurs dar vieną pozityvų impulsą vakarų Balka, Balkanų regione dialogas tarp Pristinos ir Bel Belgrado ir 2012 m. Kovos, kovo pirmosios dienos sprendimas suteikti šalies kandidatės statusą Serbijai. Tai yra labai svarbus signalai, kuriuos nusintė ES visam regionui ir tikimės, kad tai paragins ir kaiminė šalis priimti teisingus politinius sprendimus. Jotkalnie tikėkime, kad ir toliau vykdys savo reformas ir tikiuosi, kad e, susitarsime dėl dėrybų pradžios e, su Jotkalnyje birželio mėnesį. Danija kartu su komisija ir parlamentu dirbs labai artimai, kad pasiektų to tikslo. Ačiū, ponė pirminkė. Ačiū, ponė Vamenai. Dabar kviečiu poną Fiulę komisijos vardu. Prašau žodis jums. Ačiū, pirmininkė gerbiami parlamentarai, ponė ministrė. Man labai malonu kreiptis į Europos parlamentą šiandieną diskusijose dėl rezoliucijos dėl 2011 metų pažangos ataskaitos dėl Jotkalnyjos. Norėčiau šiltai padėkoti ir pasveikinti pranešėją, kuris parengė pranešimą apie Jotkalnyje, Častą Tanoką, parengus tikrai puikų dokumentą. Gruodžio mėnesio vadovų tarybos sprendimas yra aiškus šalies pažangos pripažinimas. Šalis per penkerius metus nuo nepriklausomybės padarė daug pažangos ir ypatingai nuo 10 metų gruodžio mėnesio, kuomet buvo suteiktas šalies kandidatės statusas. Šis sprendimas atvėrė duris pradėti stojimo dėrybas. Sėkmės pagrindinis elementas yra Jotkalnijos valdžios institucijų ryštas vykdyti ambicingas reformas, aktyviai traukiant parlamento opoziciją, pilietinę visuomenę ir žiniasklaidą. Puiku, kad tas platus šalies konsensusas dėl šalies europinės integracijos yra tikrai didžiulis privalumas Jotkalnyjei, kadangi šalis galės ir toliau daryti nuoseklę pažangą ES link. Aš susitikau su Jotkalnijos premjeru Igoriu Lukšičiu praeitą savaitę, jo ryštas siekti reformų proceso ir noras užtikrinti tvarę pažangą šalies ES darbo atvarkiai yra sveikintini dalykai. Mane drąsina ir tai, kad mes bendrai vertiname stojimo dėrybų pradžią. Ir tai tikrai nėra proceso pabaiga, tai yra tik tai ilgo ir daug reikalaujančio proceso pradžia. Gerbiami parlamentarai, kaip yra pasakyta pono Tenoko pranešime, jo atkalnyje padarė ženklios pažangos, tačiau turi ir toliau imtis pastangų teisinės valstybės principų įgyvendinimo srityje, ypatingai kovojant su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Paskutiniai paskutinės paskaptos bausmės už korupciją ir organizuotą nusikalstamumą turi būti įvykdytos ir visi, visos bylos turi būti tinkamai ištirtos. Pagal 2006 metų atnaujintą konsensusą dėl plėtros mes žinome, kaip svarbu yra spręsti šias problemas, ko galima greičiau ir anksčiau stojimo procese. Naujasis požiūris dėl dėrybinių skyrių 23-asis pagrindinės teisės ir teismai, 24-asis dėl teis, teisingumas ir saugumas, leis, bu, bus įmanoma atverti tuos skyrius, kuo galima greičiau, kad Jotkalnyje gautų pakankamai laiko įrodyti, kad kovoja su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Šiuo metu, kai aš kreipiuosi į Jūs, pirma, 24 skyriaus peržiūros aiškinamoji konferencija vyksta ir šią savaitę vyko ir kiti renginiai. Dar vienas svarbus procesas Juotkalnyjei bus konstitucinės reformos užbaigimas laikantis Venecijos komisijos rekomendacijų konsensuso ir konstruktyvaus dialogo dvasioje, dvasioje su e, opozicijos partijomis. Tai bus labai tvar, svari garantija siekiant teismų atskaitomybės ir atsakomybės. Žmogaus teisų e, standartai, jų laikoma, laikymasis irgi yra labai svarbu, ypatingai kalbant apie žodžio laisvę ir kova su diskriminacija. Pastarieji išpoliai prieš tyriamosius žurnalistus yra neprimtinas dalykas ir tie dalykai turi būti tinkamai ištirti. Taip pat ir ankstesni atvejai dėl smurto ir vandalizmo prieš žiniasklaidą. Taip pat reikia pabrėžti ir kovos su diskriminacija politiką, ypatingai turint omenyje lyčių lygybės aspektą ir veiksmingą mažumų teisų apsaugą. Buvo imtasi pastangų už, užregistruoti daugiau teis, viduje perkeltų asmenų teisinį statusą. Tie, dalyk, tie darbai turi būti tesiami ir ateityje. Aišku, daug kas priklausys nuo Jotkalnyjos ir jos gebėjimų išsaugoti reformų mastus. Komisija ir toliau rems Jotkalnyjos pastangas kelyje į Europos Sąjungą, finansinę, teikiant finansinę ir ekspertų pagalbą. Ačiū. Dėkoju, ponas Tanokas. Dėkoju. Jotkalnyje kaip šalis kandidatė išlieka pakankamai e, pažangi ir tiesi Ir šiuo atveju kuo daugiau, tuo geriau. Jotkalnyje labai stengiasi įgyvendinti visus kriterijus, numatytus Europos komisijos septyniose prioritetinėse srityse, pavyzdžiui, rinkimų įstatymuose, administracijos įstatymuose, taip pat teismų sistemos nepriklausomumas, buvo tokia sritis kova su nusikalstamu organizuotu nusikalstamumu, taip pat žiniasklaidos laisvės užtikrinimas ir kitos sritis. Zainės Nijot kalnyje praėjusiu metu gruodžio mėnesį įstojo į pasaulio prekybos organizaciją ir tai turėtų padėti juodkalniai tapti dinamišką ir konkurencingą ekonomiką. Iš tiesų puiku padaryta pažanga. Dar išlieka diskriminacijos, kovos su diskriminacija, taip pat šalies viduje perkeltų e, asmenų sugražinamas, žiniasklaidos laisvė, teismų sistemos nepriklausomumas. Tai yra pagrindinės rytis, kurias ir miniu savo um, ataskaitoje. Iš tiesų, Atkalnyje yra labai graži šalis, todėl turizmas jai yra e, svarbis rytis. Taip pat jai reikėtų vis tik tai imtis aplinkosauginių veiksmų, ir ieškoti atitinkamų energijos šaltinių, kurie padėtų išsaugoti turimą gamtą. Mano ataskaitoje taip pat kalbama apie ekonomiką. Manau, kad ten yra per daug biurokratijos ir e, reikėtų ieškoti būdų, kaip palengventi tiesioginės investicijas. Jotkalnyje taip pat žinoma kaip viena iš daugiausiai pasiekiusių palaikant santykius su jos kaiminėmis valstybėmis, pavyzdžiui, su Kroatija ir taip pat kovojant su nu, organizuotu nusikalstamumu nes regione dar jo vis tik tai yra per daug. Ir visai neseniai buvo pasirašytos dvišalės sutartis su Serbija, Makedonija ir Kroatija. Ir apibendrinant galiu pasakyti, kad Jotkalnyje yra puikiai sėkmės istorija ir e, dabar 2012 metų e, birželio mėnesį prasidės tiesioginės darybos dėl stojimo. Ponas Mičel. Dėkoju pirmininkė, ačiū Čarlzui Tanokui už parengtą pranešimą. Kartais man Atrodo, kai žvelgiame į ką tik pasibaigusi laikotarpį, kad mes žiūrime į tai, ką mums žadėjo sugriuvusi Berlyno siena 89-aisiais ir ką mums iš tiesų tai atnešė. Dabar matome labai panašų pavyzdį, kai Jotkalnyje ketina stoti į Europos Sąjungą, buvusi Jugoslavijos valstybės dalis. Iš tiesų stebėtina ir nuostabu, taigi aš labai džiaugiuosi tą pažangą, kurią padarė Jotkalnyje ir tuo, kaip rimtai jie pasižiūrėjo galimybę tapti ES nare. Tačiau ES yra atvira visoms Europos šalims, kurios yra demokratiškos ir yra pasirengusios prisimti narystės įsipareigojimus. Aišku, ne visada tai lengva padaryti nedidelėms valstybėms. Bet ir mes turime užduoti savo klausimą, kiek mes galime plėstis E, ir grinai iš institucinės pusės, iki kiek galėsime didinti komisarų skaičių. Ir e, aš esu tikras, kad šitas klausimas kažkur mintise yra. Ir manau, kad e, vis tik tai galvojant apie šitą klausimą, svarbiausia turėtų būti ne valstybės kandidatės dydis, bet jos ryštas daryti uh, pažangą ir atitikti jai keliamus reikalavimus. Ir Europos Sąjunga ir toliau gali plėstis ir mūsų regioną daryti vis stabil, stabilesniu ateityje ir stiprinti savo svorį tarptautinėje arenoje. Dėkuoju, atsiprašau, atrodo, kad laikrodis sustojo. Toliau, ponas Ferm, aš pasinaudosiu savo asmeniniu laikrodžiu seksu laiką. Tikėjausi, kad galėsiu kalbėti neribotą laiką, bet panašu, kad ne. Pone pirmininkė, kolegos, dėkoju ponui Tenokui. Jam pavyko užsitikrinti didelę paramą savo pranešimui ir tai yra puiku. Svarbu, kad ES pradės dėrybą su Juotkalnyje, tai nusiūs stiprų signalą visų, visam Vakarų Balkanų regionui. Svarbu, kad šalis kandidatės būtų vertinamos pagal nuopelnus, pagal pasiektą pažangą, bandant atitikti kriterijus ir rezoliucijoje labai aiškiai apie tai kalbama. Jotkalnyje reikia pagirti dėl konstruktyvaus vaidmens, kurį jis suvaidino plėtojant gerus kaiminius santykius ir stabilumą regione. Šalis žengia žingsnius į priekį įgyvendinant pagrindinius komisijos nubrieštus kriterijus, tačiau dar reiks nuveikti nemažai darbų. Reikalinga stipri politinė valia tam, kad būtų daugiau nuveikta kovojant su korupcija, organizuotų nusikalstamumu. Dar nemažai ką reiks nuveikti šiose srityse ir tam reiks daug politinės valios. Tačiau stojimo procesas ne vien, nepriklauso nuo, vien tik tai nuo vyriausybės ar parlamento, visa visuomenė turi prie to prisitaikyti. Taigi Juotkalnyje turi sustiprinti dialogą su pilietinė visuomenė, socialiniais partneriais, profsąjungomis. Reikalinga užtikrinti žiniasklaidos laisvę. Ir pakeitimuose, kur, kurios pateikiau aš, kreipiuosi į Juotkalnyje, kad būtų išnagrinėtos bylos, kur buvo uh, grasinama žurnalistams. Uh, Taip pat daugiau reiks nuveikti ir lyčių lygybės srityje. Moterys nėra tinkamai atstovaujamos svarbiose e, pozicijose Jotkalnijos visuomenėje. Reikia keisti ir tą tendenciją. Ir aš labai mielai pasveikinsiu Jotkalniją kaip e, valstybę narį, kai, valstybę narį, kai ji išpildys visus kriterijus. Mes irgi turime atlikti nemažai darbų. Reikia parengti EPA programą ir teikti paramą tokiom šalims kaip Jotkalnyje. Ji joms reikalinga, kad jos galėtų prisitaikyti prie ES. Ačiū, panas Vaigal, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš galvojau, kad jūs, kaip liberalas, ponė pirmininkė, kad nestabdysite to laikrodžio. Ar tyčia gal tą laikrodį sustabdėte? Na kągi, norėčiau padėkoti ponui Tenokui už bendradarbiavimą, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą. Jotkalnie sulaukė gerų naujienų, jų sulaukėme ir mes. Birželio mėnesį bus, ar Liepos mėnesį bus pradėtos dėrybos su Jotkalnyje. Mes manome, kad Jotkalnyje yra gerai pasirengusi. Visuomenė yra darni Visi nori įstoti į Europos Sąjungą. Dar vienas pozityvus dalykas yra tai, kad Jotkalnyje atvers vieną sudėtingiausių skyrių, 23-ąjį Jotkalnyje išgyveno sudėtingas reformas, buvo reformuoti teismai, buvo sukurtos veiksmingos institucijos kovai su korupcija. Daugelis parlamentarų tai minėjo. Taip pat reiktų paminėti ir svarbu Jotkalinios vaidmenį regioninio bendradarbiavimo kontekste. Aš kaip ir pranešėjas manau, kad e, sprendimas perduoti prelokos klausimą Hagos teismui yra teisingas. Taip pat sveikiname Jotkalinios vyriausybės veiksmus siekiant užtikrinti žiniasklaidos ir žodžio laisvę, užkertant kelią išpoliams prieš žurnalistus ir užtikrinant toleranciją ir mažumų teisės. Tai yra nauji dalykai juotkalnijos visuomeniai, tačiau tai yra absoliučiai labai svarbus dalykai. Ši nedidelė, bet nepaprastai graži šalis žengia link ES. Ačiū. Dėkoju. Mano laikrodis vėl veikia. Pone Lūna, čia pusantros minutės. Thank you, President. Uh, Ačiū pirmininkė, ponė komisarė, ministrė Vamenai, kolegos. Aš irgi žaliųjų FD vardu norėčiau padėkoti ponu Tenokui už puikų pranešimą ir konstruktyvų bendradarbiavimą siekiant kompromisų. Taip pat žaliųjų frakcijos vardu norėčiau pasveikinti aiškę parlamento paramą, kurią rytoj jis suteiks dėrybų pradžiai su Juotkalnyje. Tai yra svarbus žingsnis į priekį bandant išsaugoti tą plėtros pagreitį su Kroatija, šalies kandidatės statusu Serbija ir taip toliau. Taip, Jotkalnie yra pasirengusi ir jai sekasi neblogai. Nemažai pakeitimų, kuriuos pateikėme, buvo įtraukti į pranešimą, dėl jų buvo balsuojama afete, dėl užtvankų ir panašiai. Tačiau yra dar vienas problematiškas klausimas Jotkalnyjoje ir tai yra korupcija. Korupciją paminėjo keli kolegos ypatingai kalbant apie privatizavimo procesus, valstybės e, įmonės, telekomas, elektros tinklai. Matėme, kad e, nebuvo sklandžiai vykdomi privatizavimo procesai ir vyriausybė turi e, imtis veiksmų. Sfer komisaras Fiulė irgi minėjo tam tikras bylas, tai nėra pavieniai atvejais ir vyriausybė turi kovoti su žiniasklaidos laisvės ribojimais. Dar politinių partijų finansavimas. Šio įstatymo įgyvendinimas priklauso nuo vyriausios rinkiminės komisijos. Ir žinote, kas ją sudaro? Politinių partijų atstovai. Tai tikrai nėra tinkamas būdas kontroliuoti partijų finansavimą. Na ir pabaigai pozityvi žinia. Dėl e, lesbiečių ir gėjų teisių pažangos buvo pasiekta neseniai ir norėčiau dar pridurti vieną regionės iniciatyvos aspektą. Jotkalnijos vyriausybė neseniai surengė regioninę konferenciją dėl LGBT teisių ir tai yra labai gerai. Thank you. Mr. Chuntis, one minute. Pas Huntis vieną minutę kalbės. Prašau kalbėti į mikrofoną. Dauguma kolegų pasisako už Jotkalnijos stojimą į Europos Sąjungą ir už e, viso e, Pietvakarių Balkanų regiono įstojimą. E, Čia narystės darybos turėtų būti prielaida spręsti ekonominės, socialinės, demokratinės problemas, stiprinti ir labiau gerbti gyventojų teisės būtina sukurti šio laikinę demokratinę valstybę, kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Vietkalnyje čia pasiekė pažangos, tačiau lieka du e, klausimai, galbūt Jotkalnijos e, stojimo procesas, kuris yra vienas paprasčiausių Balkanuose, e, vis tik tai lieka pakankamai sudėtingas kokia padėtis susijusi su Jotkalnijos stojimu į NATO, nes Balkanuose NATO autoritetas tikrai nėra pats geriausias, kaip žinome. Mes norime skatinti e, tiesioginės investicijas, tačiau kartu siekiame, kad dėl tiesioginių investicijų nepadidėtų bedarbių skaičius Jotkalnyje, o tai reiškia, kad e, Jotkalnyje būtų sunku pasiekti ES e, gerovės vidurkį. Pone Markovei, pusantros minutės kalbės. Thank you. Over the past... Ačiū per pastarosius metus teismų sistemos reformuodama teismų sistemą Jotkalnyje pasiekė pažang, pažangos užtikrindama deramą prokurorų ir teisėjų atsakomybę. <clears throat> Labai svarbu gyvendinti e, priimtus teisės aktus per pastarosius 20 metų sudėtingiausia buvo postkomunistinėse valstybėse reformuoti teismų sistemą ir kovoti su korupcija. Kovos su korupcijos e, srityje buvo patvirtinti e, nauji viešųjų pirkimų įstatymai, politinių partijų finansavimo ir e, interesų konflikto įstatymai, tačiau pagrindinė problema lieka šių teisės aktų įgyvendinimas. Reikia dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti prognozuojamą ir veiksmingą teismų sistemą ir atstatyti visuomenės pasitikėjimą ją. Galiu pateikti kelis pasiūlymus, kaip tai padaryti. E, e, teismų sprendimai turi būti e, suvienodinti ir vieši. Reikia užtikrinti deramą korupcijos atvejų tyrimo stebėsena ir kontrolė, taip pat ir korupcijos atvejų, kuriuose dalyvauja politikai. E, taip pat visuomenė turi sulaukti e, politikų teismo procesų aiškių rezultatų. Dabar žodis poniai Bazesku. Ačiū ponė pirmininkė. Jotkalnyje septyniose prioritetinėse sektoriuose, kurias nurodė komisija prieš metus, pasiekė rimtos pažangos. Noriu priminti vadovo tarybos sprendimą e, pradėti narystės darybos 2012 metais. Manau, kad tokiu būdu bus skatinamos reformos visose regiono valstybėse. Būtina siekti vidaus pažangos, siekiant sėkmingai užbaigti integracijos Europos Sąjungą procesą, raginu Jotkalnyjos valdžią dėti papildomas pastangas reformuoti teismų sistemą, kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Manau, kad naujoji komisijos strategija pradėti darybos dėl 23-24 skyrių yra pateikta pačiu laiku. Reikia papildomų priemonių siekiant pagerinti Romų padėtį. E, parengiant atitinkamą nacionalinę strategiją šioje srityje. Ačiū ponui Kukanui suteikiamas žodis. Ačiū ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ir pagirti poną Tenoką už jo puikiai parengtą pranešimą iliustruotas lyderio savybės ir parama e, Jotkalnyjos stojimo procesą. Dėkoju šešėliniams pranešėjams. Jotkalnyje pasiekė ženklios pažangos, gyvenindamas savo Europinės integracijos darbo atvarkę. Pasiekė gerų rezultatų ir reformuodamas savo visuomenę. Puikiai žinote apie septynės komisijos nurodytas prioritetinės sritis. Pastanga šiose sritise ir toliau reikia stiprinti. Lieka dar nemažai e, neįspręstų klausimų, užtikinant teisinės valstybės principų laikymasi kovą su organizuotu nusikalstamumu, valstybės ir plėtinės suomis bendarbiavimą, žiniasklaidos laisvę. Tačiau ir šiose sritise pastebime kai kurių rezultatų. Reformų procesai juose trunka ilgą laiką ir ES gali pasinaudoti darybų eigoje tam tikromis turimomis priemonėmis, kad galėtų šios procesus paskatinti e, juotkalnyje. E, tikrai rodo pavyzdį regionų ištikinamą stabilumą ir dėdama pastangas įstoti Europos Sąjungą galime su tuo ją ja, tik pasveikinti. Ponas Posvidas, Jotkalnyje yra tikrai europinė valstybė tai yra seniausia Balkanų senųjų laikų valstybė, turinti didelę slavų ir albanų įtaką, tai yra krikščionių ir musulmonų susitikimų vieta, kurioje labai gerai apsaugomos mažimų, mažumų teisės, nepaisant daugelio problemų, Jotkalnyje eina teisingų kelių, turėtume e, palaikyti ją ir jos pastangas palankiai vertinu, todėl Čiauzo Tenoko pranešimą. Manau, kad e, visi nekantriai laukiame to laiko, kuomet Jotkalnijos komisijos nariai ir parlamento nariai galės praturtinti Europos e, parlamento diskusijas. Ačiū. Komisijos nariui, ponai Fiuliais, teikiamas žodis. Um, Pane uh, uh, pirmininkė, gerbiami parlamentarai, noriu dar kartą pasveikinti pranešėją Šalzą Tanoką, kuris iš tiesų padarė labai svarbu informaciją paremtą indėlį į mūsų politinės diskusijas. Tai yra <clears throat> pripaž... jo pranešime yra pripažįstama pažanga, kurios jau pasiekė Juotkalnyje ir taip pat jį raginama keliauti toliau. Juotkalnyje jau visai netrukus pradės dis... dėrybas dėl stojimo ir aš esu labai teigiamai nusiteikęs, manau, kad dėrybos bus sėkmingos ir aš pats labai jas remsiu ir manau, kad tai bus tik dar vienas teigiamas žingsnis ES plėtros link. Šį pavasarį komisija pateiks tarpinę ataskaitą dėl Jotkalnyjos pažangos ir reformų įgyvendinimo, ypač teisės valstybės principų ir pamatinių teisų įgyvendinimo srityje. Ataskaitoje bus pažiūrėta ir įvertinta pažanga septynių prioritetinių sričių kontekste, lyginant su ankstesnė pažangos ataskaita. Ar ataskaitoje reikėtų įvardinti pageidavimą daugiau pažangos, bet kaip ten bebūtų, vis tiek tai bus sėkmingas žingsnis ES plėtros link. Panas Vamen tarybos vardu. Pane pirmininkė, komisijos nariai, parlamento nariai, ES e, įkvėpė ateities viltį Jotkalnyjei. Juodkalnyje esama plataus masto nacionalinio susitarimo siekiant įstoti į Europos Sąjungą ir tikimasi, kad greitų laikų šalis sugebės tą padaryti. Vasario 21 dieną lankiausi Jotkalnyje ir įsitikinau šalies ryštų e, dėti pastangas vykdant e, reformas, stiprinant teisinės valstybės principus, užtikrinant pagrindinės piliečių teisės ir pagarbą joms šios reformos yra naudingos ne tik Jotkalnyje, bet ir Europos Sąjungai. Todėl reikės vertinti palankiai, tačiau reikia siekti ir didesnės pažangos, pirmiausiai kovojant su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu todėl nekantriai laukiu komisijos, būsimosios komisijos pažangos ataskaitos, kurie bus vertinamos e, įvairios reformų iniciatyvos. Šios nors diskusijoje buvo atkreiptas dėmesys į būtinas būsimas reformas. ES ir Jotkalnyje sutarė dėl svarbiausių sričių, kuriuose toliau reikia siekti pažangos. Jotkalnie turėtų dabar susitelkti ties konstitucijos reforma, kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija bei veiksmingų jau priimtų įstatymų įgyvendinimu, pirmiausia, politinių partijų finansavimo įstatymo ir kovos su diskriminavimu įstatymo. E, todėl e, nekantriai laukiame, kaip toliau bus vykdomi darbai e, reformuojant konstituciją, užtikrinant teismų sistemos nepriklausomumą ir teisėjų bešališkumą. Taip pat reikia stiprinti šalyje administracinius gebėjimus, pasirengimas narystiai E, atitinkama paramos programa buvo naudinga Jotkalnyjos ekonomikai, kurios tačiau krizė taip pat nepaliko e, nuo šalyje. E, tačiau turėtume toliau siekti gerinti sąlygas verslo struktūrų veiklai Jotkalnyjoje. Svarbu, kad ES taip pat teiktų paramą rinkos principų įtvirtinimui Jotkalnyje, o Jotkalnyje privalo kiti savo įsipareigojimų pagal e, asociacijos sutarį, sutartį. E, puikiai žinote, kad Jotkalnyje nusipelnė narystės, nes atitinka narystės kriterijus, dėl ko džiaugiamės, kuomet baigsis Jotkalnyjas integracijos procesas, ES jį atitinkamai įvertins. Aš tikiuosi, kad e, pirmininkaujant Danijai galėsime pradėti narystės darybą su Juotkalnyje birželio mėnesį. Tikimės, e, kad e, Juotkalnyjos integracija ES pirmiausia bus naudinga jai pačiai, tačiau taip pat ir kitoms Balkanų regiono valstybėms, kurios siekia priartėti prie ES, tai bus papildoma paskata. Taigi, Jotkalnijos stojimas svarbus tiek Balkanams, tiek ES. Pirminkaujantį Daniją glaudžiai bendradarbiaus tiek su parlamentu, tiek su kitomis ES institucijomis bei valstybės, valstybėmis narėmis, kad galėtume siekti bendrai bendrų interesų. Pirmininkas. E. Balsavimas dėl rezoliucijos vyks rytoj pusė 12. Dabar diskusijas baigiame. Dėkuoju visiems pasisakiusiems.